Komisijai klaus, klausimas vasaros laiko keitimo Europoje tema. Dabar suteiksiu žodį vienam iš klausimo teikėjų, ponas Svoboda, prašom. Pirmininkė komisarė, viešųjų klausimų rezultatai apie laiko taupimą pateikti šią vasarą buvo aiškus. Energetikos sektoriui vasaros laiko visai nereikia. Tai, ką sutaupome šviesai, išleidžiame šildymui. O ne Europos universitetų tyrimai šią vasarą parodė, kad besikeičiantis laikas keičia, sukelia sveikatos problemų 20 procentų europiečių, o kitiems gali sukelti problemas, kaip kad virškinimo problemos, nemiga, migrena, depresija ir net genetiškai pagristas lygas, kaip kad e, nutukimą, diabetą ar infarktą. Vasaros laikas kelia rimtų problemų autizmų sergantiems žmonėms tyrimas rodo, kad tiesioginės ar netiesioginės sąnaudos susijusios su sveikatos problemomis kainuoja 131 milijardą eurų. Tai reiškia, kad europiečiai išleidžia beveik tiek pat ES funkcionavimui, maždaug 140 milijardų eurų, tiek pat jie išleidžia bandydami ištaisyti vienos direktyvos padarinius savo sveikatai. Komisija reagavo pateikdama pranešimą spaudai, kur pareiškė, kad valstybės narės nesiskundžia ir kad ši komisija neketina imtis jokių veiksmų tokių nereikšmingų klausimų. Komisija mano, kad Europos gyventojų 20 procentų sveikatos problemos yra nereikšmingos. Jeigu moksliniai tyrimai yra teisingi, tai komisija daro sveikatos žalą, kuri dėl kurios poveikį patiria ir ES biudžetas, bet tai irgi nereikšmingi dalykai. Gal yra asmenų, kurie ir nesiskundžia nei diabetų, nei kitoms sveikatos problemomis, bet jeigu valstybės narės nesiskundžia, tai yra žmonės, kurie skundžiasi mums, Europos parlamentui. Vadinasi, reikia raginti komisiją rimtai žiūrėti šį klausimą ir džiaugiuosi galėdamas pateikti tą klausimą dabar komisijai ir norėčiau, kad komisija pat paaiškintų, ar devinių universitetų tyrimai yra teisingi ar ne, ir įrodytų, kad neteisingi, ir ar iš tikrųjų 20 procentų ES piliečių kenčia nuo sveikatos sutrikimų dėl vasaros laiko. Ačiū žodis, ponui Kramą. Gerbimo komisijos nario, mėly kolegos, noriu padėkoti Teisės reikalų komitetui pirmininkui Pavlui Svobodui už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos kuriai pritarė tiek jūri, tiek tran komitetai, nes e, laiko kaitolėjimas turi įtakos e, eismo saugumui, transporto sektoriui, užimtumo planams. Todėl šių metų kovą mes surengėme abiejų komitetų bendrą klausimą šią temą. Ekspertai pasisakė aiškiai. Mokslininkai abejoja e, teigiamų laiko kaitaliojimo poveikių ir buvo aiškiai įrodytas neigiamas poveikis, taigi moksliškai pagrysti vasaros laiko negalima, todėl pritariu kolegos Svobodos nusivylimui dėl e, komisijos pranešimo spaudai ir dėl to, kad komisija atsisako rimtai traktuoti šį klausimą, nes pirminiai argumentai buvo e, energijos išteklių taupimas ir e, aš kaip žalėsis pasisakau už energijos išteklių taupimą, to siekia ir komisija, tačiau e, koks yra galutinis rezultatas, moksliniai tyrimai jo neparodo, o ilgalaikis rezultatas netgi yra neigiamas. Užuot taupę energijos išteklius mes juos švaistome, todėl turime šią situaciją pakeisti, mes turime objektyviai įvertinti, ar dabartinė sistema yra prasminga, ypač transporto sektoriuje kyla problemų pasikeitus laikui žmonės būna labiau pavargę, nes miega valandą trumpiau, tai kelia didelę grėsmę transporto saugumui, transporto tvarkarašius reikia keisti, traukiniai turi stovėti valandą laiko naktį tam, kad būtų galima pakeisti jų tvarkarašius. Tokia yra tikrovė, taip pat reikia pakeisti darbuotojų darbo laiką e, ir taip pat nutrūksta įvairūs logistikos ir transporto procesai. JAV dabar apskaičiuoja atitinkamas sąnaudas 1,7 milijardus eurų tai kainuoja mums per metus, o poveikis yra nulinis. Ar tiek pinigų mes turime, galėčiau pateikti tūkstantį argumentų, kaip šios pinigus geriau galėtume išleisti. Gindami piliečių interesus beveik kiekvienoje valstybėje mes ėmėmės atinkamų iniciatyvų, taip pat ir kolegos pasirašė po šio pasiūlymu ir klausimu noriu paklausti komisijos, kodėl komisija nevertina mokslininkų išvadų JAV ir Europos ir kada komisija ketina iš naujo įvertinti laiko kaitoliojimo poveikį siekiant įvertinti energijos išteklių suvartojimą E, kokius skaičiavimus komisija turi dėl energijos išteklių sutaupimo ir ar minėtas prašymas spaudai atspindi komisijos poziciją ir ar taip yra tinkama elgtis su piliečių ir jų atstovų Europos parlamento narių nuomonė ir pozicija. Dar kartą noriu padėkoti komitetams, Pavlui Svobodai ir siūlau dar kartą įvertinti faktus ir nekantri laukime komisijos atsakymo. Ačiū. Ačiū dabar suteiksiu žodį poniai Buns kalbėti komisijos vardu. Madam President and uh, honorable members. Pone pirmininkė, gendarė, parlamento nariai komisija žino, kad uh, Piliečiai reguliariai prašo atsisakyti vasaros laiko, daugiausiai atkreipdami dėmesį į poveikį sveikatai, sveikatos problemas, tačiau taip pat e, kelia klausimus, ar tos priežastys yra pagristos, dėl kurių buvo įvestas vasaros laikas. Komisija rimtai atsižvelgia į e, piliečių pareikštą susirūpinimą, užsakė įvairius mokslinius tyrimus šią temą, vis dėlto šių tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiški, todėl mes negalime daryti vienareikšmiškų išvadų dėl e, poveikio, pavyzdžiui, energijos išteklių taupimui arba e, eismo saugumui. Komisija neįvertino laiko kaitaliojimo ekonominio poveikio, taip pat neįvertino ir e, energijos išteklių taupimo. Pavyzdžiui, Nu, atskirose valstybėse narėse nu, neapskaičiavo, kiek elektros lampučių yra uždegama ir išjungiama per tą laiką. Komisija mano, kad tai atitinkama 2001 metų direktyva buvo skirta siekiant užtikrinti, kad tinkamai veiktų bendroji rinka ir kad jos nuostatus vis dar galioja, todėl komisija nemato jokios priežasties šią direktyvą šiuo metu peržiūrėti. Merci, nous allons ouvrir euh, le débat au nom. Ačiū, pradėsime diskusijas dabar. Mm, kalbės frakcijų atstovai, pirmasis ponas Rolis, Liaudės partijos frakcijos vardu, dvi minutės kalbės. Gerbiama komisijos narė, iš tikrųjų labai jūs gerbi, bet komisijos atsakymas yra brokštas įžūs akibrokštas. Jeigu rūpinatės žmonėmis, neužtenka pasakyti, visada buvo viskas gerai. Iš tikrųjų, jau metų metus nesulaukėme atsakymo iš komisijos. Ir turim tokių duomenų, ekspertų duomenų, e, kurie aiškiai parodo, kokia žala yra daroma ir požiūris iš tikrųjų jau vos ne kabaretui tinka jūsų. Ir dėl visų kitų temų jūs taip angažuojatės, taip ryštingai esate nusteikę, o dėl šio klausimo absoliučiai nieko nedarote. Taigi, Visai komisijai reikia perduoti tą klausimą, nes esminis dalykas yra, ne ar yra užtektinai priežasčių grįžti prie laiko nesukiojimo. Klausimas yra, kodėl apskritai yra sukiojamas tas laikas ir yra nors viena racionali priežastis tą daryti. Kodėl mums negryžus prie įprastinių normalių aplinkybių. Juk du kartus niekas anksčiau nesukiodavo laiko su šitokiamis pasiekmėmis. Nėra jokios rimtos priežasties tą daryti. Pasakykit nors vieną įrodymą, nors vieną rimtą argumentą, kodėl mes turėtumėm tai daryti. Tada aš atsistosiu jūsų pusėn. O kitaip, ant, antraip, manau, kad tai yra tikras e, kabaretas ir farsas, kas čia vyksta. Kodėl mes tai darome du kartus per metus, jeigu nėra visiškai jokios prasmės tą daryti? Jeigu būtų kokia nors prasmė ir jūs būtumėt pateikus aiškus argumentus. Tiesiog problemų yra labai daug. Ir kodėl tada negalima tiesiog imti ir grįžti prie įprastinio laiko. Tai būtų labai paprasta padaryti. Visą laiką, aišku, kalbama apie tai, kad visi juk e, pras, pasuka rodiklės į priekį ir atgal, čia vidaus rinka ir taip toliau. Tai aišku, mes visi susiję ir turime tą daryti, kai jau yra tokia tvarka, bet kodėl negrįžus prie įprastinio laiko? Dešimtis tūkstančių žmonių pasirašo po įvairiais dokumentais ir skundžiasi tuo, kad e, daroma žala sveikatai. Kodėl jūs į tai net nesižvelgiate? Ačiū. Toliau, ponė Rėgner, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Matote, gerbiamo komisijos narė, kad e, diskusija kelia daug aistrų, nežiūrint to, kad parlamento narių diskusija susirinko nedaug, bet vis dėlto klausimas yra tikrai techninio pobūdžio Ir mes kalbame ne vien tik apie vidaus rinkos aspektus. Kiekviena iš mūsų asmeniškai, kiekvienam iš mūsų asmeniškai daro įtaką tas laiko sukiojimas. Mes turime kiekvieną savo nuomonę apie tai. Ir tam kontekste aš taip pat pasisakyčiau už tai, kad nebebūtų sukiojamas laikas. E, pavasarį ir rudenį mokiniams, e, taip pat toliau į darbą važiuojantiesiems yra daug problemų. Yra taip, kad, kad mokiniams tampa sunku E, keltis arba būna, pažiūrėjau, mokyklos dar nešildomos, taigi tikrai būtų problema keltis taip anksti, todėl yra argumentas ir sukioti laiką. Ačiū toliau. GUE frakcijos vardu, ponė Kilionin. Pone pirmininkė, dėkoju. Pagaliau reikėtų pakeisti direktyvą arba tiesiog panaikinti tą laiko sukiojimą nes e, laikrodį reiktų sukioti tik tada, kai judame iš vienos laiko juostos į kitą. Iš tiesų taip yra, kad e, žmonės miega prašiau rudenį ir žiemą, kai yra sukiojamas laikas. Vyresniems žmonėms vaikams problemų e, kyla. Ir tas pereimas prie kito laiko yra, anot ekspertų, žalingas taip pat ir psichologiniai sveikatai mūsų. O taip pat ir daugybė kitų kaštų ir sąnaudų kyla. Iš tiesų, komisija tik toliau gilina problemas, nieko nedarydama. Taip pat ir gyvulių gerovė yra kenkiama, nežiūrint to, kad rusų daug kas nemėgsta, Rusijos daug kas nemėgsta šitam parlamente, vis dėlto galima juos pagirti už tai, kad žymiai anksčiau jau panaikino laiko sukiojimą ir argumentas buvo kaip tik tas, kad rūpinamasi žmonių ir gyvūnų gerovę, o Europa atsilieka šiuo klausimu. Iš tiesų nebežaiskime žmonių ir gyvūnų sveikata. Galėtumėm tiesiog visą laiką gyventi žiemos laiku. Taip pat ir mano šaliai tai visiškai tiktų. Ačiū. Toliau ponia Hautala, dvi minutės. Minusta on täysin uskomatonta, että komissio vastaa lehdistötiedotteessaan. Man atrodo neįtikėtina, kad komisija iš, išplatinas pranešimą spaudai ir argumentuoja tuo, jog jai rūpi didesni dalykai, svarbesni dalykai, negu kad laiko sukiojimas. Man tai atrodo tikrai didelė, didelis įžulumas šitaip žiūrėti į žmonių problemas. Ir kiekvieną kartą, kai Facebook'e ką nors panašaus e, parašau, šiais klausimais visą laiką susilaukiu daug dėmesio. Mano vaikas kaip tik gimė tą naktį, kai 1981 metų pavasarį pirmą kartą mano šalyje buvo persuktas laikas, taigi aš tikrai nepamiršiu šito fakto. Ir, ir turiu pasakyti, kad žmogaus sveikatai įtaka didžiulė, gyvūnams taip pat sunku prisitaikyti mokyklose, vaikų darželiuose, transporto sistemoje padidėja įvairios grėsmės dėl žalos sveikatai. Ir nuo 2001 metų jau devintą kartą yra priiminėjamos direktyvos e, šiais klausimais ir pagaliau gal priimkime dešimtą, kuri numatytų, kad mes nebesukiosime laiko tada tiek transportui, tiek telekomunikacijoms, tiek žmogaus vidiniam laikrodžiui pagelbėsime. Ir juk visiškai aišku, kad tie, kurie žino, kaip veikia vidinis žmogaus laikrodis taip pat pasisako štai, kad laikrodis nebūtų sukiojamas. Ir jeigu jau Rusija gali sau leisti nebesukioti laikrodžių, tai gal ir mes tai padarykime. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij dat... Ačiū pirmininkė. Mes džiaugiamės, kad komisijos laikas nesustojo ir kad galiausiai ta diskusija prasidėjo. Šiuo klausimu mūsų partija prieš penkerius metus PVV atitinkamą pasiūlymą pateikė. Jungtinėje karalystėje yra atliktas tyrimas, kad vasaros laikas daug geresnį poveikį sveikatai turi nei vas, žiemos laikas, todėl mes taip pat laikome šios išvados, reikia atsisakyti žiemos laiko, nes vasaros laikas geresnis sveikatai, turizmui galima daugiau sutaupyti energijos išteklių. Siekiant <clears throat> dabar, kuomet mes naudojame energiją taupančias lemputes, tai energijos ištekliams tiek daug pinigų neišleidžiame, taigi galėtume tas lemputes ilgiau deginti žiemą, o dabartinis vasaros laikas sukelia daugiau įvairaus pobūdžio nelaimių. Ar komisija galėtų atlikti atitinkamą tyrimą ir išsiaiškinti, ar yra Europoje tinkamos sąlygos, kad būtų atsisakyta žiemos laiko ir kad imtųsi atitinkamos iniciatyvos. Ir mes laiką ponui Bekeriui žodis dviems minutėms. Pone pirmininkė, komisijos narė, kaip matote, Visos e, šio parlamento politinės frakcijos yra pasipiktinusios komisijos neveiklumu ir tarybos pozicija. Mes reikalaujame, kad nedelsiant būtų iš naujo įvertintas laiko kaitaliojimas du kart per metus reikia atlikti rimtą mokslinį pagristą tyrimą. Tai, ką jūs mums pasakojate, nieko bendro neturi su rimtu moksliniu tyrimu. Komisija čia elgesi aplaidžiai. Mes, kaitaliodami laiką, nesutaupome energijos išteklių, patirime didesnės sąnaudas ir yra labai daug įvairių e, ekspertizių atlikta ir mokslinio tyrimų. Devini Europos e, universitetai e, kronobiologai, medikai, kitus ryčių mokslininkai yra įrodę, kad e, su laiko kaitolimu yra susijusios didžiulės sąnaudos ir kitokios grėsmės ir mes tikrai nesuvokiame, kodėl niekas tų grėsmių neįvertinimų. Europoje, savame suprantama, kiti klausimai taip pat yra svarbus, pavyzdžiui, migracija, darbo vietos, mes tą žinome, tačiau žmonių sveikata ir pinigų švaistimas taip pat turėtų būti <clears throat> nagrinėjamas pirmenybinė tvarka. Praėjusią savaitę Austrijos e, draudimo kompanijos turėjo e, sumokėti kompensacijas e, už patirtą žalą dėl transporto įvykių, kurio, kurios apimtis, kurio apimtis siekia 48 procentais daugiau, o komisija nieko nesijima. Taigi raginu komisiją imtis veiksmų ir prisimti savo atsakomybę. Ponas Liubreton vieną minutę kalbės. Merci, madame la commissaire. Ačiū, gerbė komisarė. Jau 40 metų europiečiai du kartus per metus keičia laiką. Reikėtų grįžti prie vieno laiko, kaip Rusija tą padarė nuo 11 metų. 15 metų Kovo mėnesį Europos parlamentas jau tą sakė, demonstruodamas, kad daugeliui asmenų tai kelia problemų, širdies problemų, vaikų miego sutrikimų arba gyvūnams kelia įvairių problemų. Keilim, keitimas laiko nepadeda nei geresniam transporto sistemos veikimui, nei sutaupyti energijos. Prancūzijoje 76 procentai skundžiasi tokiu keitimu. Pasiūlyčiau išgirsti piliečius ir padaryti galą tokiai tvarkai, kurios niekas nesupranta. Aštuonis prašymus gavau norinčių pasisakyti iš salės. Pone Zaborska, pirmoji prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Norėčiau padėkoti kolego, kolegai Svoboda už ryštingumą, su kuriuo jis ėmėsi tą klausimą spręsti. Ši administracinė priemonė mus pasiekė iš perėto amžiaus. Manau, kad laikas dabar kitaip pažvelgti į argumentus, kurie buvo aktualūs prieš šimtą metų. Ar jie tebe galioja šiandien? Komisija parlamento iniciatyvą šią temą vertina su ironija. Man tai atrodo visiškai nepriimtina dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, administracija neturėtų tyčiotis ar ironiškai vertinti Europos parlamento narių pasiūlymų. O kitas dalykas, komisijos pareiga ir prievolė teikti pasiūlymus pirmiausia tinkamai juos išanalizavus. Tada aš norėčiau paprašyti kolegų vardu komisijos rimtai pažvelgti šį klausimą. Ponas Fransulka, vieną minutę. Ačiū, pirininkė. Buvau pasirašęs tekstą angliškai, bet kadangi jūs labai gerbiu, leiskite man prancūziškai pasisakyti. Šią temą, kolegos, draugai, žinot, mano vaikai išeina mokyklą iš ryto, o kai keičiam laiką, jis išeina, jie išeina į mokyklą dar šviesių paros metu, o ne patamsiai. Ir aš norėčiau, kad jie eitų į mokyklą, kol dar šviesų. Bet to manau, kad reikėtų išanalizuoti poveikį sveikatai, bet yra daug pozityvių elementų O šiandien turime daugybę kitų svarbių klausimų, kuriuos turime skubiai nagrinėti. Ir migracija, ir Graikijos skola, ekonominė padėtis, nedarbas, socialinė situacija yra daugybė įvairiausių klausimų, todėl tikrai nelaikas dabar dar kartą grįžti prie šitos temos. Ir čia pat turiu pasakyti, kad nesutinku. Čia pat ir su komisijos arogantišku požiūriu. Dėkui. Ačiū. Ponas Marijas, irgi prancūziškai pasisakysit? Ne, tik graikiškai. Ačiū. Kolegos labai aktyviai dalyvauja šiuose diskusijose ir tai parodo, kad problema yra rimta. Ir panašu, kad komisija taip pat rimtai nevertina to klausimo. Ne vienerius metus buvo tas klausimas keliamas, buvo sakoma, kad vasaros laikas turi pozityvių, pozityvų poveikį, bet moksliniai tyrimai rodo ką kitą. Dabar jau akivaizdžiai argumentuotai įrodyta, kad vasaros laiko įvedimas turi neigiamą poveikį ir sveikatai, ir transportui, ir Europos pramoniai, ir jokių būdų nesumažina energetikos išlaidų.

Pone Stichovskiai. Pirmininkė, ponios ir ponai, komisarė, jeigu šiandien būtų balsuojama, manyčiau, kad paprašyčiau jūsų, komisarė, paaiškinti priežastis, kodėl keičiamas vasaros ir žiemos laikas. Jeigu atsakymas būtų toks, kokį dabar pateikėt, aš iš naujo pagalvočiau, ar vertėjo balsuoti už jūsų komisiją. Norim, kad komisija būtų tokia, kuri kovoja už žmonių interesus. 500 tūkstančių žmonių sako, kad nori panaikinti tą seną atgyveną laiko keitimo ir aš norėčiau, kad jūs atsižvelgtumėt į žmonių nuomonę ir rimtai ją vertumėt. Būkit malonus. Pamirškit savo ironiją. Būkit malonus, rimtai pažiūrėkit į žmonių nuomonę, tas laikas turi rimtą poveikį žmonių sveikatai. Ačiū. Pone Vanštoch. Tikrai, kokia diskusija. Visų frakcijų nariai ploja. Kairėje kalba, kas nors atsistojęs dešinėje, plojimai girdis ir atvirkščiai. To beveik niekuomet nebūna. Taigi tai yra tema, kuri rūpi visiems ir visiems uh, atrodo panašiai. Visi norime pagelbėti piliečiams, kurie sako, kad nenori nei vasaros, nei, nei žiemos metu sukioti laiko. Taigi, gerbiama komisijos narė, atsistokite ir pasakykite mums aiškiai, kodėl reikia sukioti laiką. Juk ne mes turime ir ne piliečiai turime įrodinėti, kad kažkas turi būti padaryta kitaip. Čia jūs turite tai pasakyti, nes iki šiol girdime tik įžulumus iš jūsų pusės. Ačiū, ponė Šoitrova. Merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad visose politinėse partijose laikomasi tos pačios linijos – Nenorėčiau, kad komisarė asmeniškai priimtų mūsų kritiką, bet jūs, komisarė, atstovaujate Europos komisijai, todėl mūsų klausimai yra tiesiogiai nukreipti jums. Yra daug priežasčių, dėl kurių tas klausimas yra keliamas. Ar reikia mobilizuoti veiksmus ir visas pajėgas taip, kad laikrodis būtų sukiojamas pirmin ir atgal. Aš manau, kad šiandien galim parodyti, kad Europos institucijos geba imtis priemonių, geba spręsti tokį techninį klausimą greitai. Kodėl? Ogi todėl, kad yra daug svarbesnių dalykų, kuriuos turime spręsti, o dabar imkite veiksmų ir greitai pakeiskite direktyvą. Baigiant, ponas Kili. Mano paties patirtis rodo, kad pastaraisiais metais to laiko vis mažiau reikia keisti. Bent mėnesį vėluoja pavasaris, žiema stabdoma, bet suprantu, ką sako mano kolegos, poveikis piliečiams sveikatai yra svarbus. 40 procentų mažiau būtų nelaimingų atsitikimų ir vaikų miegas pagerėtų. Toks pakeitimas nekainuotų nieko, piliečiai būtų labiau patenkinti ir mes galėtume parodyti piliečiams, kad mes galim veikti vadovaudomasi jų interesais. Jeigu Rusijai pavyko, kodėl mes negalim, nors kartą sakom, kad Rusija buvo teisi. Teisi buvo ir turime tą pakeitimą padaryti kuo greičiau, nes būtent to mes visi norim. Baigiam kečti jai procedūrą. Dabar dar kartą tiks žodį komisariai, prašom. Noriu padėkoti Jums už e, šią energingą diskusiją. Išgirdome pakankamai aiškę žinę iš visų Europos parlamento partijų. Savo įžangą jau sakiau, kad komisija e, girdi visus skirtingus argumentus už ir prieš, yra juos pasižymėjusi. Noriu pasakyti, kad asmeniškai kalbėjausi su daugelio valstybių narių atstovais, klausiau jų nuomonės ir galiu pasakyti, kad vieningos nuomonės nėra. Ji netokia vieninga kaip čia Europos parlamente. Iš tiesų, daugelie tyrimų yra vertinamas laiko kaitaliojimo poveikis sveikatai, tačiau vis dar nėra pakankamai rimtų argumentų, kad dabar galėtume to kaitaliojimo atsisakyti. Problema, ir tam pritariu, galbūt yra didesnio masto, nei mes kartais norime ją įsivaizduoti ir aš jūsų balsus girdžiu, tačiau noriu pabrėžti, kad aš labai noriu išlaikyti bendrąją rinką pakankamai gyvybingą ir kad šis klausimas būtų sprendžiamas vienbalsiai ES lygių. Taigi dabartinėme etape komisija nesvarsto jokių minėtos direktyvos pakeitimų, tačiau jeigu atsirastų naujų argumentų ir būtų pristatytas sistemiškesnis požiūris, mes e, būsime pasirengę šią poziciją peržiūrėti. Ačiū. Merci. Le débat est clos.